labai ateičiai e, stebi procesus ir mes esame pasirengę padėti tiek Italijai, tiek Tunisui, tiek kitoms šalims, kurias šie įvykiai paveikia. Labai ačiū. Komisarė Malsom. E, kągi tuo baigsime šią diskusiją, toliau mūsų darbo tvarkė. E, Pane Someriutin ataskaita dėl adekvačios tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos. Aš leisiu dabar komisijos delegacijai pakeisti savo e, atstovus. Taip pat ir mes turime pranešėją. Très bien, allez-y, Madame la rapportrice, s'il vous plaît. Dank u, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, eh, commissaris, geachte collega's. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, savo pasisakymo pradžioje norėčiau padėkoti kitiems kolegoms. Ačiū bendradarb... už bendradarbiavimą ir sekretariatui. Ne viskas buvo taip jau paprasta, nes buvo pateikta daug pakeitimų. Vis dėlto aš manau, kad mum, mes nuveikėme puikų darbą. Mes įvertinome žalėją knygą pateikėme savo poziciją. Tikrai ne viskas yra taip paprasta. Europos atsiprašau, pensijų sistemos yra valstybių narių kompetencija, bet tai nereiškia, kad mes negalime išsakyti savo nuomonės. Pensijų sistemos turėtų būti tvarios, na, o dabar joms kyla pavojus. Uh, Kalbant apie visuomenės sudėties piramidę, tenka pastebėti, kad vis daugėja pensijinio amžiaus asmenų ir vis mažiau jaunimo. Tai yra opi problema. Jauni žmonės patiria didelį spaudimą. Taip pat kyla pavojus ir valstybių narių finansų sistemos stabilumui. Valstybės narės bando prailginti pensijinį amžių, nes reikia atsižvelgti ir tai, kad pailgėjo e, vidutinė e, gyvenimo trukmė. Galbūt iš tikrųjų tokia kryptimi reikėtų eiti, tačiau antra vertus egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių. Uh, labai skiriasi vidutinė gyvenimo trukmė. Aišku, galima būtų padidinti pensinį amžių, bet reikėtų atsižvelgti kiekvienos valstybės narės ypatumus. Taip pat reikėtų daryti viską, kad e, vyresnio amžiaus žmonės išliktų darbingi, kad jie galėtų išsaugoti savo darbo vietą. Taigi reikėtų jiems užtikrinti lankščią karjerą. Juk vyresniamžiaus žmonės taip pat kuo puikiausiai gali dirbti. Valstybėms narėms tai taip pat padėtų nemažai sutaupyti. Kai kurios valstybės narės įgyventina antrinę pensijų pakopų sistemą, yra uh, privatus pensijų fondai, kurie veikia. Tačiau vėlgi didžiulis vaidmuo tenka ir vidutiniai gyvenimo trukmiai. Kaip žinia, dabar susidurėme su finansų krize ir tai taip pat įtakojo pensijų fondus, jų turimas akcijas. Galbūt reikėtų užtikrinti geresnę priežiūrą ir kontrolę. Aš manau, kad taip pat turėtumėm pažiūrėti, kaip veiks mokumo direktyva, kokį poveikį e, jie, ši direktyva turės. Tada bus toliau galima kalbėti ir apie antrinius e, investavimo finansavimo ir finansavimo produktus. Galime taupyti tik tada, kai pinigų turime. Mes norėtumėm, kad žmonės geriau suprastų pensijų sistemas, kad jie būtų geriau informuojami apie jų galimybę skaupti papildomas e, pensijas. Dar viena pastaba. Europinių lygių negalime nustatyti tinkamo pensijų dydžio. Tai turėtų spręsti valstybės narės. Kalbant apie antrąjį ramstį, Tai čia reikėtų pagalvoti ir apie pensijų perkelimo galimybę tam, kad darbuotojai galėtų išlikti lankstus. Dabar žodis komisarui. Ačiū, pirmininkė. Praėjusią vasarą paskelbta žalioji knyga dėl pensijų pradėjo labai reikalingas diskusijas apie pensijų ateitį Europoje. E, to pasakoje buvo surinkta daugiau nei šimtas susitikimų su įvairiausiomis suinteresuotomis šalimis ir buvo sulaukta 700 atsakymų. Šioje žaliojoje knygoje apibrėžiami pagrindiniai iššūkiai ir taip pat užduodami klausimai, kaip e, galima būtų padėti valstybėms narėms, užtikrinant, kad pensijos būtų adekvačios, tvarios ir saugios, e, tuo pat metu nepažeidžiant subsidiarumo principo. Žaliojoje knygoje laikomasi holistinio požiūrio, kadangi mano kolegos Dženė ir Barnie ir aš taip pat esame įsitikinę, kad adekvačios, tvarios ir saugios pensijos e, turi remtis koordinuotomis bendromis politikomis apimančiomis tris atsakomybius rytis. Norėčiau e, dar trumpai pakalbėti apie komisijos viziją. Pirmiausia, mums reikia nugalėti, e, e, ištaisyti tą netinkamą pusiausvyrą, kuri yra tarp gyvenimo trukmės ir pensinio amžiaus. Antra, mums reikia priderinti Europos sąrangą, kad prisiderintume prie pokyčių įvykusių E, įvairiose valstybėse narėse po pensijų reformų. Trečia, reikia pasimokyti iš finansų ir ekonominės krizės. Krizė pabrėžia, kaip reikia peržiūrėti finansinių rinkų pažeidžiamumą, taip pat e, peržiūrėti mūsų pensijų sistemų struktūrą, kad e, sumažintume rizikas ir padėtume pensijų sistemams geriau reaguoti į vairiausius nesklandumus. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad visuomenė vis labiau senėja. Komisija jau pradėjo bendradarbiavimą siekiant pasimokyti vieni iš kitų pavyž, pas, patirties vykdant pensijų reformas. Sutariama, kad reikia koordinavimo Europos lygmenių ir taip pat atski, aiškiai atskirti Europos taisyklės ir tarptautinius klausimus. Per pastarąjį dešimtmetį koordinavimas Europos lygių e, paremė Europos e, valstybių narių pastangas e, reformuojant pensijų sistemas. Dauguma valstybių narių jau adaptavo savo pensijų sistemas, atsižvelgdamos į pokyčius darbo rinkoje, besikeičiačius lyčių vaidmenis ir taip toliau. Tačiau dar daug ką reikia padaryti. Mm, kai kurios valstybės narės dar net nepradėjo pensijų reformų. Ponios ir ponai, e, džiaugiuosi perskaitęs pranešimą, už jį norėčiau ir pasveikinti pranešėją. E, jame išsakoma parama tam mūsų pasirinktam holistiniam požiūriui. Keliose vietose pabrėžiamos sąsajos tarp adekvatumo, tvarumo ir saugumo. Taip pat ten aiškiai identifikuojamos politinės rytis, e, kur Europa gali įnešti pridėtinės vertės. Dabar komisija jau baigia apibendrinti konsultacijų rezultatus, įskaitant ir Europos parlamento galutinę nuomonę. Atsižvelgiant į tai, kokia skubi yra ši situacija, komisija jau pradėjo ruoštis e, išleisti baltąją knygą, kuri kuri bus pristatyta 2011 3 ketvirtį. Norėčiau e, baigdamas pasakyti, kad viena didžiulė Europos socialinio modelio sėkmė yra užtikrinimas, kad e, senatvė, vyresnis amžius nėra tapatu skurdui. Mes turime ir toliau išlaikyti šį principą ir padėti valstybėms narėms e, priimti teisingus sprendimus, kad būtų užtikrinta, jog pensijų sistemos būtų at, sėkmingai atit, m, mm, įgyvendintų joms skirtą tikslą. Šiais metais atrodo, diskusijos ir toliau intensyviai tęsis. Tikiuosi, kad Europos parlamentas išreikš savo paramą e, siekiant realių pokyčių, e, kad ateitie turėtume adekvačias e, ir tvarias pensijas. Ačiū. Labai ačiū dabar ekonomikos ir pinigų ir reikalų komiteto klausimų paskučias. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandieną plenarinėme posėdėje kalbame apie pensijas, apie e, gyventojų senėjimą, apie finansų ir ekonominės krizės pasiekmes, e, apie tai, kad e, jaunimas visi vėliau įsijungia darbo rinką ir visą tai reiškia, kad mums reikia imtis priemonių. Subsidarumo principas nustato tam tikras ribas europiniams veiksmams, tačiau jeigu valstybės narės taikys Europos teisės aktus geriau, tai mes turėsime geriau veikiančią vieną bendrą rinką ir galėsime paskatinti darbuotojų mobilumą. E, valstybinėms pensijų sistemoms, e, tam, kad jos galėtų atlikti savo vaidmenį, mes turime užtikrinti, kad žmonės liktų darbo rinkoje iki pat savo pensinio amžiaus. Nedarbo grėsmė yra dabar pagrindinė grėsmė. Pensijų sistemos turėtų būti derinama su užimtumo palaikymo sistemomis. Ir pensijų sistemos neturėtų reikšti, kad tam tikros pažeidžiamos gyventojų grupės e, e, neturi pastovių pajamų. E, Vyriausybės turi su, sukurti tokias temas, kurios tiktų visiems piliečiams. Kol kas mes e, kėlėme Europinės pensijos idėją. Valstybės narės turi garantuoti pensiją, tačiau to nepakanka. Aš manau, kad valstybės dvėjoja ir neskuba įtraukti ES Europinį mechanizmą į tuos reikalus, tas rytis, kurios priklauso e, valstybių kompetencijai. Na ir socialiniai neramumai kartais gali duoti netikėtų rezultatų. Jeigu pagalvosite apie problemas, tos gyventojų dalies, kuri paprastai e, nukenčia dėl to, kad valstybės jų nerūpi interesai. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kitiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Aš labai džiaugiuosi, kad buvo priimti paremti beveik visi mano komiteto pasiūlymai, ypač e, pasiūlymas kurti Europinę pensijų sistemą. Vis dėlto kai kurie klausimai dar išlieka atviri. Visų pirma, tai yra pasiūlymas kurti Europinę pensijų politiką. Na, aš tikrai nelabai įsivaizduoju, kaip tokia politika. Mm galėtų atrodyti, bet taisyklės dėl pensijų taip pat neturėtų būti visiškai laisvo pobūdžio, neprivalomas. Bet aš nežinau, ar valstybės narės norėtų atsisakyti savo kompetencijų pensijų srityje. Na, kalbant apie Niderlandus, tai tikrai nereikėtų uh, ilginti pensinio amžiaus, tarkim, Niderlandams tokia rekomendacija nėra aktuali. Pane Matera. Omaruitėn. L'assenza di un'attenzione. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms. Komisijos e, žaliojoje knygoje nepakankamai kalbama apie skirtumus tarp vyrų ir moterų. Dažnai moteris yra diskriminuojamos, moteris turi nutraukti savo karjerą tam, kad galėtų auginti vaikus arba rūpintis senais ir ligotais asmenimis. Taigi moteris turi daugiau pareigų šeimoje. Dažnai atsitinka taip, kad moteris dirba tik dalį dienos, nes vėlgi joms reikia pasirūpinti šeimą. Dėl tos priežasties moteris gauna mažesnės pensijas ir tokiu būdu jos yra diskriminuojamos. Jeigu moteris gauna mažesnę pensiją, tai kyla didesnė skurdo grėsmė. Kaip jau sakiau, moteris rūpinasi vaikais, senais bei lygotais asmenimis šeimoje ir galų gale e, tai reikia pripažinti, tai reikia atsižvelgti paskaičiuojant pensiją. Komisijos žaliojoje knygoje kalbama apie koordinavimo metodą. Aš vis dėlto manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ir tokiam klausimui, kaip skirtumas tarp vyrų ir moterų paskaičiuojant pensijas. Frakcijų vardu, ponas Ori, EPP vardu, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad yra beveik 500 pakeitimų, o tai e, parodo, koks yra susidomėjimas šiuo klausimu ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jis sėkmingai supaprastino situaciją ir mm, priemė tokią poziciją, kuri atspindi dabartinę ir pabrėžiu dabartinę parlamento nuomonę nes dabar yra tik tai diskusijų pradžia, yra žalioji knyga, bus e, vėliau ir baltoji knyga. E, kalbant apskritai, mes pritarėme komisijos pozicijai, kalbant apie diversifikavimą pensijų sistemų. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad galima būtų viską patikslinti. Kalbant apie antrąją pakopą, jo, ji turėtų būti kaip papildomą pakopą prie pirmosios pakopos. Mes nekalbame čia apie antrųjų pakopų sukūrimą, paimant išteklius ir lėšas iš pirmųjų pakopų. Mums reikia pagerinti antros pakopos pensijų stabilumą, o ne kelti jai papildomų pavojų. Dar buvo paminėta, kad egzistuoja problemos pensijų sistemoje, kurių nepavyks išspręsti tiesiog tos sistemos viduje, reikia ekonominio bendradarbiavimo, tarptautinio bendradarbiavimo, taip pat reikia e, siekti tai susijęti su 2020 metų strategija ir ekonominės valdysenos strateginiais tikslais. Dabar žodis ponui Darden dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad pranešėja surado konsensusą, tikrai puikiai padirbėjo ponia Omanroiten. Mm, vyko balsavimas, didžioji dauguma užimtumo komitete nubalsavo už šį pranešimą. Ir tai gal, galėtų pasiūsti stiprų signalą ir kitoms institucijoms. Pensijų ateitis Europoje dabar e, geriausiai atsispindi šiame dokumente, kuris atspindi komiteto nuomonę. Ir tai taip pat yra atsakas į pono Sarkozy dokumentą dėl konkurencingumo. Pranešimo projektuose parlamentas pabrėžia e, e, pirmosios pakopos vaidmenį ir papildomą kitų pakopų vaidmenį. Daug dėmesio kreipiama į e, pensinį amžių, o ne automatišką to amžiaus did ilginimą siekiama apibriežti minimalios pensijos kriterijus ir kokį vaidmenį vaidina suinteresuotos šalis visoje Europoje, mažinant skirtumus tarp vyrų ir moterų. Ir tą diskriminaciją, kurią minėjo Barbara. E, aš džiaugiuosi, kad parlamentas e, gali pasiūsti aiškę žinę komisijai į kurią tikiuosi komisija atsižvelgs, rengdama baltąją knygą. Ačiū ponė Dardan, dabar ponė Harkin. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą, jinai man iš tikrųjų palengvino gyvenimą. Na, taip pat noriu padėkoti komisijai už tai, kad prasidėjo šitą diskusiją. Uh, nes diskusija iš tikrųjų yra labai savalaikė. Daugelis šneka apie pensijų uh, užduotų veikimo bombą ir pagal tas skaičius, kuris man teko matyti, kur vertinamas atotrukis tarp to, ką mes dabar e, tiek iš viešojo, tiek privataus sektoriaus atidedame pensijų sistemai ir tarp tų išteklių, kurių reikės, norint e, per atinčius 40 metų užtikrinti padorės pensijas, tas atotrukis yra milžiniškas. E, Taigi, iš tikrųjų, ta, tas palyginimas su e, laikrodinės bombos mechanizmu yra labai tikslus. Na, aš manau, kad pats metas e, pradėti procesą, kuris leis įspręsti. Tačiau e, klausimas yra, kas atsakingas. Pranešime, aš manau, yra aiškiai pasakyta, jog valstybės narės pačios turi prisimti atsakomybę, e, kad užtikrintų adekvačias pensijas savo piliečiams. E, mes taip pat e, konsultuojame, kad valstybių narių ekonomikos yra tarpusavės susijusios, dėl to pensijų politikos koordinavimas panaudojantams e, yra iš tikrųjų, e, būtų iš tikrųjų naudinga. Taigi mes manome, kad neįmanoma, jog Europa nustatytų kažkokias tai pensijas, europinės pensijas arba suderintų šeimą pensiją laiką. E, valstybės narės turi užtikrinti padorės gyvenimo sąlygas savo piliečiams. Be abejo, man džiugu, kad buvo palisas lyčių neligybės klausimas ir Kiti e, klausimai, turėtumėm taip pat e, skirti daromą dėmesį e, mobilumo klausimą, ES 2020 strategijai. Na galų galia aš pritariu tam, kad atsakomybė už pensijas būtų įtraukta į SGP, kadangi mes suprantame, kad atsiveria tikrai juodoji skilė pensijų sistemoje ir mes to procesus negalime ignoruoti. Ačiū. Poniai Hargin, toliau Čilambert, dvi su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pridėti savo balsą prie kitų, kurie dėkoja pranešėjai už puikiai atliktą darbą, rengiant šį pranešimą, kadangi iš tikrųjų esame vairiausių skirtumų tiek nacionalinėse stovyklose, tiek tarp politinių frakcijų ir netaip jau lengva buvo užtikrinti visuotinę paramą. E, mes labai džiaugiamės, kad pirmoji yra pripažįstama pirmojo ramščio pensijų sistemos svarba. E, kad tinkamai yra nušviesta ta būtinybė užtikrinti orų ir padorų gyvenimą. E, jau pernai, 2010 e, metais mes nagrinėjome skurdo klausimas ir mm, be abejo, pensija daugelį žmonių iš tikrųjų dabar yra fiksuotos pajamos ir esminė garantija. E, mes taip pat turime užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami vyresnio amžiaus darbuotojai e, ir būtų įmamasi kitų priemonių, kurios leistų žmonėms e, ilgai išlikti darbingiams. E, kalbant apie pensijų teisų mobilumą, galimybę persikelti, E, šios teisės. E, iš tikrųjų, tam aktualesnė tema, kadangi daugelis žmonių nedirba visą gyvenimą e, tai pačiai bendroviai, tai pačiai firmai ir panašiai, ir taip pat netgi ne, viso, ne visą gyvenimą dirba toje pačioje valstybėje. Taigi mes manome, kad čia Europos Sąjunga gali suvaidinti ketinį vaidmenį užtikrinant normalią pensijų sistemą tokiam asmenim. Be abejo, pirmosios pakopos. Uh, E, sistemoje. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos e, nei lyčių, nei darbo starčių, nei, nei amžiaus, nei jokiais kitais e, požiūriais. Bet kuriuo atveju mes turime pristaikyti prie tam tikro natūralaus gyvenimo ritmo, kuris formuojasi šiuolaikinėme darbinėme žmonių gyvenime tiek su jo pozityviais, tiek su negatyviais aspektais. Ir be abejo, mes turime uh, E, akcentuoti solidarumo svarbą pirmoje pakopoje. E, neturėtume diskriminuoti tų žmonių, kurie yra priversti imtis atsitiktinių darbų arba trumpalaikių darbų, dirba pagal trumpalaikės sutartys ir panašiai. Ir be abejo, mes turime e, taip pat užtikrinti, kad būtų derinama privačių pensijų sistema su pirmosios pakopos pensijų sistema. Tam svarbu, kad žmonės gautų aiškios, adekvačios informacijos. Mes taip pat sveikiname, kad šiame pranešime E, yra užsiminta, jog reikės keisti pensijų sistemą ir reikia e, parinkti tinkamą momentą tam, kad žmogus galėtų apsispręsti sąmoningai dėl savo finansinės ateities. Ačiū, ponė Lambert. Toliau, ponė Garling. Pone Garling. Vieną minutę jums. Ačiū. Mano frakcija e, palaiko žaliosios knygos e, idėją. E, E, ji pasirodė tikrai laiku, kada daugelį valstybė narių e, svarstomos jau minėtos problemos. Tai yra darbo problemos, tai yra demografiniai pokyčiai, e, lyčių lygybės iššūkiai ir daugelis kitų dalykų. Pranešime yra teisingai pastebėta, kad valstybėm narėms svarbu keistis geriausią praktiką, keistis informaciją Tačiau taip pat yra akcentuojama, kad pensijų klausimas yra valstybių narių kompetencija. Ir čia pripažįstame, jog iš tikrųjų e, nereikėtų mėginti europinio mas nustatyti kažkokio tai bendro pensinio amžiaus arba pensijų lygio. E, taip pat e, valstybės narės ir labai tvirtai raginamas e, išleisti tinkamų teisės aktų atsižvelgiant į visus šitos dalykus, bet atsižvelgiant į savo vienį kontekstą. Aš manau, kad skaitomybė yra labai svarbus dalykas, jeigu norime stiprinti vieną bendrą rinką, nes es e, piliečiai iš tikrųjų dirba dabar daug kur Europos Sąjungoje ir e, šie žmonės neturi nukentėti vien dėl to, kad skirtingose valstybėse narėse, sakykime, pensijų, jų pensijų sukauptos lėšos yra išaldomas ar panašiai. E, dabar vyksta pokyčiai ir susiję daug lūkesčių. E, labai svarbu, kad šitie pokyčiai iš tikrųjų leistų mums formuoti e, sveikatolegišką politiką ateičiai. Pone Figureidom. Ačiū pirmininkė. Diskutuodami neturėtumėm pamiršti to, kad buvo pateiktas pasiūlymas dėl vadinamojo konkurencingumo pakto. Valstybės patirs didesnį spaudimą kai kuriais atvejais e, kils spekulacijų pavojus. Man atrodo, kad turėtumėm užtikrinti geresnę integraciją. Komisijos žaliojoje knygoje siūloma pakoreguoti pensijinį amžių, bet aš manau, kad mes turėtumėm užtikrinti galimybę žmonėms ilgiau dirbti, išlikti darbo rinkoje. Tokiu būdu jie galėtų sukaupti ir daugiau santaupų. Aš manau, kad reikia alternatyvaus sprendimo, reikėtų pagerinti pensijinės sistemas. reikėtų numatyti ir tam tikras prievalės finansų sektoriui, mes prieštarautumėm vienodam pensijiniam amžiui. Mums atrodo, kad reikėtų valstybinės sistemos, kuri būtų pagrista solidarumu. Reikėtų užtikrinti ores pragyvenimo sąlygas vyresniems asmenims, tam, kad jiems nereikėtų gyventi skurde. Mes uh, už tai kovojame ar Portugalijoje, ar Graikijoje, ar kitose šalise. Ačiū pirmininkė. Pranešėja sakė, kad pensijos yra išskirtinė valstybių narių kompetencija, bet dabar kalbama apie tai, kad reikėtų koordinuoti veiksmus europiniu lygiu. Šaliosios knygos devintame paragrafe kalbama apie tai, kad valstybės narės kompetitingos, tačiau jos turėtų koordinuoti savo veiksmus. Jungtinės karalystės nacionalinė pensijų fondo asociacija mano, kad dabar uh, kyla pavojus, kad e, padidės įmokos į pensijų fondus. Valstybėms narėms reikia ne šios ataskaitos, joms reikia pagalbos. Man atrodo, kad kyla pavojus, kad gali būti sugriauta tai, kas jau dabar pastatyta. Pane Le Pen. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie stabilumo ir augimo paktą, netrukus bus ir konkurencingumo paktas. Iki 2013 metų turėtumėm siekti geresnio balanso. Galbūt reikėtų galvoti ir apie įmokų sumažinimą. Uh, Ataskaita, atsiprašau, pranešime kalbama apie minimalų pensijų lygį tiems asmenims, kurie niekada nemokėjo įmokų. Ataskaitoje kalbama ir apie e, viešojo sektoriaus pensijas. Mes žinome, kokia rizika kyla. Mes suprantame, kad valstybėms narėms tenka pagrindinės kompetencijos. Uh, bet reikėtų nepamiršti, kokia yra sudėtinga biudžetinė situacija šiuo metu. Ir manau, kad galbūt reikėtų tam tikrų korekcijų tam, kad galėtumėm išsaugoti Europą. Ponas man pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Iš viso buvo pateikti 43 pakeitimai komitete virš e, šimtą pakeitimų pateikė įvairios asociacijos. Suomija, Austrija, Beneliukse e, buvo primtas sprendimas dėl minimalių e, standartų ir taip pat buvo nutarta vadovautis antrajam mokumo direktyva ir tai turės pasiekmių. Vokietijoje iki 40 procentų gali padidėti savanoriškai mokamų pensijų įmokos. Gali būti taip, kad vis dėlto ateityje reikės e, išsiaiškinti, kaip, kokį poveikį turės antroji mokumo direktyva. Uh, kokį poveikį ji turės profesinėms pensijoms. Tikrai nepritarčiau tam, kad būtų nustatytas vieningas pensijinis amžius visoje Europoje. Pane Merkel ir ponas Sarkozy teisingai reikalauja, kad būtų dirbama žingsnis po žingsnio. Ir kiekvienoje valstybėje narėje pensijų sistemos turėtų būti koreguojamos atsižvelgusi tos valstybės narės demografinę situaciją. Uh, Kalbant apie baltąją knygą, į diskusijas reikėtų įtraukti ir visuomenę, praktik, praktikoje dirbančius asmenis. La rapporteure proposait de vous poser une question. Est-ce que vous l'acceptez Ok. Je vous en prie, Madame Oman mevrouw de voorzitter ik wil niets in de ruimte laten staan dus daarom vraag ik de heer mann om aan te geven Aš norėčiau kreiptis į poną Mann ir paklausti, kur pranešime parašyta, kad e, antrąją mokumo direktyvą reikėtų taikyti ir antros pakopos pensijų sistemai. Ar norite atsakyti? Na, iš tikrųjų kalbama apie tai, kad antroji mokumo direktyva turėtų būti taikoma profesinių pensijų sistemai. Kai kurios valstybės narės jau turi patirties, pavyzdžiui, Prancūzija, kitos valstybės narės dar neturi. Aš manau, kad mes turėtumėm plačiau padiskutuoti apie baltąją knygą. Kai kurios valstybės narės dar neturi patirties šioje srityje, taigi galime vieni iš kitų pasimokyti. Dabar nenorime leistis į detalės. Ačiū. Pone Berės, pusantros minutės dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Komisarė. Tai yra tam tikros gairių diskusijos, orientacinės diskusijos. Parlamentas jų metu nori jums pasiūsti tam tikrą žinę, tačiau tuo pat metu pasaulis sukasi, nestovi vietoje ir kyla įvairios problemos. Noriu priminti nuorodą į Mm, konkurencingumo paketo nu, projektą, kad iki 67 reikėtų padidinti visoje Europoje pensinį amžių. Jeigu mes e, tokiu, ant tokio pagrindo statome socialinę Europą, tai man atrodo mes ją statome ant savo piliečių nugarų. E, pranešime e, išvardėme įvairiausi požiūriai, pozicijos ir socialinių reikalų komiteto vardu norėčiau pasakyti, kad svarbu jums atsižvelgti į šiuos e, aspektus. Taip pat reikia atsižvelgti į lyties aspektą, kur manau, kad jis tam tikrą prasme buvo nepakankamai išnagrinėtas. Jūs sakėte, kad vienas geriausių būdų, kaip spręsti šią problemą, yra skatinti užimtumą, tačiau užuot uh, numatę privalomą pensinį amžių, turėtume pagalvoti apie žmonių gebėjimus. E, mums, kaip prancūzų socialistams, atrodo, kad ponios Oman pranešime yra tam tikrų punktų, kuriuo, kuriems mums sunku, sunku pritarti. E, man atrodo, kad gyvenimo trukmės pailgėjimas turėtų Jeigu bus atsižvelgiama į pailgėjusią gyvenimo trukmę, didinant pensinį amžių, man atrodo, tai būtų žingsnis atgal, mes tam negalime pritarti. Ir jeigu nebus socialinio dialogo, jeigu neįtrauksime socialinių partnerių į šias dėrybas, man atrodo, nepavyks eiti į priekį. Ačiū, dabar ponas Terks. Ačiū pirmininkė. Kartu su pranešėja mes radome daug atsakymų į tuos klausimus, kuriuos pateikė komisija. Aš tikiuosi, kad komisija tuo pasinaudos. Mes pabrėžiame pirmos pakopos uh, svarbą, bet nepamirškime ir kaip, kokie svarbus yra tvarus valstybės finansai, mokė finansinė sistema. Uh, Turime labai aiškiai apie tai kalbėti. ES, o ypač komisija, turėtų aiškiai pasakyti valstybėms narėms, kad šios turėtų įvertinti savo e, sistemų silpnasias pusės. Komisijos dokumente kalbama apie mokumo antrąją direktyvą. Aš vėlgi manau, kad reikėtų įvertinti ir ilgalaikės rizikas Taryba turėtų daugiau dėmesio skirti būti, būtent pensijų sistemų ilgalaikiams rizikoms, kalbu apie antrosios pakopos pensijų sistemas. Man atrodo, kad ne visose valstybėse narėse vienodai atsižvelgiama į kylančias rizikas. Pana Šimanski, prašom. Parlamentų omawiany w ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską. Europos parlamento rezoliucijos projekte buvo aptarta parlamente. Mes rekomenduojame keistis geriausiomis praktikomis. Ir įsikišti į tas sistemas, kurios yra labai trapios. Užimtumo komitete mes pabrėžiame, kaip svarbu užtikrinti demokratinius pokyčius ir mm, pensijų sistemų reformą ateityje. Taigi reikia atsižvelgti į visas jau įdėtas pastangas, sprendžiant e, demografinę krizę Europoje. Tačiau turime atsižvelgti į didžiulius skirtumus tarp valstybių narių, kalbant apie jų gebėjimą finansuoti pensijų mokėjimą per tas sistemas, kurios jau egzistuoja. Dabar ponas Andel, vienai minutė. Ačiū pirmininkė. Kokią vertę sukuria žmonės? Reikėtų įvertinti ir visuomeninio darbo vertę. Krize parodė, kad vien tik valstybinių pensijų sistema yra patikima ir stabili. E, profesinių pensinių įmonių pensijų sistema patyrė didžiulių nuostolių dėl finansinės krizės. Žmonės finansuoja gelbėjimo schemas stambiesiems bankams. Dabar Panašu, kad e, žmonės turės ilgiau dirbti, kad galėtų gauti pensiją ir tokiu būdu gelbėti biudžetą. Man atrodo, kad dėl to padidės e, skurdas. Man atrodo, kad reikėtų užtikrinti patikimesnę e, pensijų sistemą. Ačiū. Toliau ponas Obermajer, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Panašu, kad ES apvirto visuomenės piramidę. Šiuo metu e, vis ilgėja gyvenimo trukmė, gimsta vis mažiau vaikų, vis vėliau jaunuoliai pradeda dirbti ir vis daugiau pensijų reikia mokėti. Ko mums reikia? Mums reikia šeimai palankios politikos Europos Sąjungoje. Reikėtų atitinkamai uh, pakeisti ir pajamų mokesčius. Reikėtų mažinti mokesčius, reikėtų kurti paskatas ir mūsų senjorams tam, kad jie kiek įmanoma ilgiau dirbtų. Vis daugiau kalbame apie masinę migraciją. Ir aš manau, kad tai taip pat kelia pavojų pensijų sistemai ir socialiniai taikai Europoje. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Pone ponios, demografiniai pokyčiai, gimstamo mažėjimas, visą tai labai apkrano viešai finansų sektorių. ties kokia riba e, susviruoja pensijų saugumas, nuo kada jos nebepradeda užtikrinti mm, daramų pajamų. E, be abejo, pensijų klausimai yra valstybinarių kompetencija ir e, procesai yra ilgalaikiai, brangus. Vyriausybės, tam, kad vyriausybės galėtų primti sprendimus, taryba bei komisija turi taip pat iš savo pusės primti tam tikrų sprendimų ir pasakyti, kad E, bus atsižvelgta į visus papildomus kaštus, visas papildomas sąnaudas, nes bet koks kitas sprendimas gali nuvesti mus į patį, kada valstybės narės bijos šitokių padėjusių išlaidų. E, du pastebėjimai. Pirmiausiai, norint užtikrinti pensijų sistemos saugumą, mes turime diversifikuoti pajamų šaltinius, kurie yra naudojami dabar Mm, mm, viešų, viešų sektoriaus pensijų dalį finansuoti ir turime užtikrinti taip pat tam tikrą stabilumą, stabilumą taip pat ir e, darbo rinkos vystimosi prasme. Mes turime užtikrinti, kad oficialus pensinis amžius būtų nusatytas, kadangi be abejo, europiečiai gyvena vis ilgiau, ilgia vidutinė gyvenimo trukmė. Tačiau e, labai svarbu, kad taip pat būtų e, užtikrintas švietimas ir e, taip pat tinkamas sveikatos užtikrinimo mm, programos. Toliau, panas Gutierės. Rita. Ačiū. Aš manau, kad E, pensijų sistemos stuburas turėtų būti valstybinių pensijų sistema, nes tik tai jinai e, gali būti suderinamas su sanglauda, su socialiniu solidarumu. Labai svarbu, kad valstybės užtikrintų piliečiams pensijas ir kad šis procesas būtų tvarus ir saugus. Pastaruoju metu pensijos nuvertėjo apie 20 procentų ir be abejo su to negalime taiksytis. Mums reikia reformuoti pensijų sistemos e, tvarumą ir tą reikia padaryti visose sektoriuose. Mums reikia ambicingos politikos, kuri leistų atsižvelgti į gimstamumo pokyčius, taip pat į darbo rinkos, užimtumo struktūros pokyčius. Turime užtikrinti, kad integracija ir stabilumas e, būtų gražinti į mūsų pensijų sistemą. Taip pat, e, sakyčiau, gėdinga, kad e, e, čia nuskambėjo netek pačių pasiūlymų sustabdyti finansinį spekuliavimą pensijų rinkoje. Man atrodo, kad svarbiausias dalykas, kurį mes dabar galėtume padaryti, būtų pirmiausiai užtikrinti tinkamas šeimą pensijos sąlygas mūsų žmonėms. Pane Lint, Pane Lint noriu padėkoti pranešėjai už e, puikiai atliktą darbą. Akivaizdu, kad pensijų sistema, pensijų reformos yra pirmiausiai valstybinarių prerogatyva. E, ir turėtume atmesti bet kokius raginimus nustatyti, pavyzdžiui, bendrą pensijų lygį ES ar panašiai. Lisabono sutartyje labai aiškiai įrašyta, kad valstybės narės, o ne ES yra atsakinga už pensijų e, parūpinimą, už žmonių parūpinimą pensijomis. Tačiau mes be abejo galime keistis praktiką ir patirtimi. Aš džiaugiuosi kad e, nuskambėjo raginimas e, pasinaudoti ir kitą direktyvą, kuri užkirta kelią įvairūs tipo diskriminacijai. Ir iš tikrųjų mes turime siekti, kad pensijinį amžių nustatinėtų valstybės narės ir kad žmonės turėtų teisę reikalauti pensijos kita vertus mes negalime e, taikstyti su kai kurių valstybių politika, kad jinai kaip tik mažina pensinį amžių, tarsi privesdami žmonės anksčiau išeiti į pensiją. E, tas dėja nesispindėjo ataskaitoje. Kągi dėkuoju toliau. Kabrnoch, pane Kabrnoch. Vieną minutę. Neįjungtas mikrofonas. E, Pone ponios, e, noriu pasveikinti pranešėją. E, iš tikrųjų nuveiktas didžiulis darbas, e, ypatingai analizuojant daugybę siūlomų pakeitimų. Tačiau tai nėra teisėkuros e, tai projektas. Vis dėlto šis pranešimas gali būti labai svarbus daugelį valstybių narių, jų pensijų sistemų reformai. E, svarbus sprendimai yra, e, visų pirma, e, tas faktas, kad pensijų sprendimai, sprendimas su pensijomis yra pirmiausia politiniai sprendimai, kurie priklauso valstybių narių prerogatyvai. E, ES augimo šaltinis per tenčius metus bus be abejo tik tai darbo produktivumas. Ir labai svarbu dėl to užtikrinti visuotinį užimtumą, pirmiausia, nustatant daugiau lankstumo darbo santykiuose ir teisingai be abejo priderinant prie to pensijų sistemą. E, ne tinkama būtų e, Europinėme lygmenyje koordinuoti pensijų reformas, e, nustatyti pensijų lygį ir panašiai. Mes taip pat pasakome prieš bandymą harmonizuoti pensinį amžių ES arba kažkaip tai sieti e, gyvenimo trukmę ir pensijas. Mes taip pat pasakom iš daugelį kitų priemonių, kurios būtų nustatomas Europinėme lygmenyje pensijų srityje. Ačiū. Toliau. Lietuvą. Ačiū pirmininkė. Pranešėja nuolat mini solidarumą, kalbėdama apie pensijų politiką. Reikėtų kalbėti ir apie didesnį taupimą. Man atrodo, kad galime teigiamai vertinti komisijos žalėją knygą. Uh, Viena vertus pranešėja primiktinai reikalauja solidarumo, antra vertus ji teikia daug pasiūlymų, kaip galima būtų padidinti ES įtaką. ES turėtų uh, spausti valstybės narės, padidinti pensijinį amžių, reikėtų skatinti ir pensijų fondų privatizavimą. O kurgi liko subsidiarumas? Man atrodo, kad e, galbūt čia jau kalbam apie pernelyg e, didelę ES įtaką, bet aš manau, kad dėl tokių pasiūlymų skirtumas tarp skurdžių ir turtingų žmonių galėtų dar labiau padidėti. Ačiū, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, kolegė gerai padirbėjus rengiant šią ataskaitą. Ataskaitoje yra pripažįstama, kad E, es piliečiai, piliečiams e, pasiekus tam tikram amžiui, kurie tampa ypatingai pažeidžiami valstybės narės, be abejo turi pasirūpinti jais ir socialinės apsaugos sistemos, pensijų sistemos e, yra pakankamai stiprius, todėl užtikrina ekonominę nepriklausomybę senėjančiam savo visuomenės dalį. Bet be abejo svarbu yra, kad pabrėžti, kad valstybės narės adekvačiai reaguotų į e, pagyvensių žmonių poreikius, siekiant užtikrinti tą e, orų gyvenimą. Ir be abejo, visą tai reikia atsižvelgti, e, sprendžiant šios klausimus reikia atsižvelgti į valstybių narių aplinkybės, suklošti tą patį, kiekviena iš jų subsidiarumo principas turi išlikti nepažeistas. Na ir valstybės narės turi be abejo E, turi pasirūpinti, kad e, politika formuojantis asmenys, mm, kurdami e, pensijų reformas, projektuodami pensijų reformas, atsižvelgtų ir į žaliojoje knygoje patiktas rekomendacijas. Kai kur pensijų reformas gali būti sunku vykdyti dabar, kai yra toks sunkmetis ir dėl to papildomas sąnaudos jūsų pensijų reformas taip pat turi būti priimtos domen. Ačiū, ponia Grinč. Ačiū, ponė pirmininkė. E, manau, kad labai svarbu yra, jog mes pensijų klausimais kaip galime daugiau užtikrintumėm europinio koordinavimo, nes visų pirma, e, išgyvenome krizę, kuri kelia daug klausimų dėl makroekonominio stabilumo. Taip pat tenka kalbėti apie vyresniamžiaus piliečių gyvenimą, gyvenimo sąlygas ir e, jų poreikį oriai e, nugyventi savo e, amžiaus pabaigą. Taigi labai svarbu, kad būtent ta ori senatvė, orų senėjimas būtų absoliučiai aukščiausias prioritetas. Mes turime informuoti piliečius apie tai, kaip e, pensijų reformos pokyčiai e, bus įgyvendami, e, kad piliečiai galėtų priimti informuoti sprendimus ir mes turime visus procesus, kad ir kokie jie būtų, vykdyti taip, kad piliečiams tai būtų prieinama ir suprantama. Pane Ford, 1889 metais buvo sukurtos valstybinės pensijų sistemos, bet anuomet vidutinė gyvenimo trukmė buvo tik 45 metai. Dabar situacija yra pasikeitusi. Labai skiriasi e, demokratinės darbo rinkos e, tradicijos ir dėl to kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už pensijų sistemą. Tvariai pensijų sistemai reikia tvarių valstybinių e, finansų sistemos. Negalime nustatyti vienodą pensinę amžių arba e, pajamų lygį visose valstybėse narėse. Reikėtų daugiau skaidrumo informacijos teikimo. Taip, reikia santaupų kaupimo sistemos, tačiau E, iš to turėtų turėti naudos ir piliečiai, ne vien tik tais draudimo e, įmonės ir bankai. Ačiū. Toliau Moran Šartie. Pusantros minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad uh, Demografiniai pokyčiai taip pat yra susijęs su krize. Visose valstybėse narėse sprendžiamos pensijų sistemos problemos. Aš džiaugiuosi pranešėjos pasirinktų požiūrių. Buvo pristatyta žalioji knyga, vyksta konsultacijos įvairūs susiję asmenys pateikė įvairių pasiūlymų. Aš norėčiau pateikti keletą pastabų. Aš manau, kad turėtumėm daryti viską, kad išspręstumėm pensijų sistemos mokumo problemas. Yra didžiulė neligybės problema Dažnai moteris gauna mažesnės pensijas, dėl to jos patiria didesnio skurdo riziką. Antra. Turėtumėm užtikrinti, kad pensijos būtų saugios. Yra tokių moterų, kurios nedirbo, kurios nepadarė karjeros, kurios gaus tik tais labai minimalę pensiją. Tai yra irgi didžiulė problema. Taip pat kyla problemų ir jauniems žmonėms, e, jiems sunku įsilieti į darbo rinką, taip pat e, jie turi mokėti ir senesnių asmenų pensijas. Aš manau, kad mes turėtumėm toliau tęsti pradėtą darbą šią srityje. Ačiū, pane Steinruk, gerbiami kolegos. reikėtų užtikrinti, kad e, darbuotojai turėtų gerus darbus, nes tik tada jie galės gauti ir padarės pensijas. Asmenys gali e, ir privačiai apsidrausti ir gauti papildomas pensijas, bet aš manau, kad ir valstybinė pensija turėtų užtikrinti normalų pragyvenimą. Reikėtų solidarių pensijų sistemų ir tokių pensijų, iš kurių būtų įmanoma pragyventi. Negalime sakyti, kad tai yra vien tik valstybių narių reikalas. Aš manau, kad turėtumėm visi kalbėti apie tai, kad reikia tokių pensijų, iš kurių žmonės galėtų pragyventi. Mano kolega Tumas man paminėjo Vokietijos įmonių pensijų sistemas. Aš jam pritariu, aš lygiai tokią pačią išvadą galiu padaryti paskaičius žalėją knygą. Dėl to mes kartu pateikėme atitinkamų pasiūlymų ir pakeitimų. Aš reikalauju, kad komisija toliau dirbdama atsižvelgtų valstybių narių skirtumus valstybėse narėse. Valstybių narių skirtumus susijusius su pensijų sistemomis. Ačiū. Ačiū dabar ponas Stojan. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad mums reikia būti realistiškiems ir pripažinti, kad dabartinės valstybinių pensijų sistemos paremtos išteklių perkelimu tarp kartų mm, nebėra daug jau ekonomiškai gyvybingos ir todėl uh, Mums reikia subsidijuoti šią sistemą iš valstybės finansų, kad ji išliktų. E, žmonėms vis labiau judant, e, taip pat visuomeniai senstant, tai dar labiau įtakoja pensijų sistemas ir kokios bebūtų priemonės pasiūlytos ar pensinio amžiaus padidinimas ar socialinių įmokų padidinimas, visos šios priemonės yra ribotos. Taip pat socialinis pasipriešinimas yra ir situacija tik blogės. Todėl manau, kad mums reikia pripažinti, kad turime pereiti prie pensijų sistemų,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 svarstė daug dokumentų skirtų žmonėms su negale. O kalbant apie pensijų sistemas valstybėse narėse, turime kalbėti apie tuos piliečius, kurie, kuriais nėra geriausiai įmanomais būdais pasirūpinama. Žmonės turi gauti ir neįgaliųjų pensijas. Tai svarbi problema vidurio ir rytų Europos šalise. Daugelį valstybių narių pensijų sistemų pagrindai braška, o tai prieštarauja 2020 strategijai. Mes nekalbame apie kažkokias atskiras, atskirus sprendimus, Europos prognozės rodo, kad mums reikės pagalvoti apie sistemų keitimą, kai padvigubės pensininkų skaičius, o dirbančiųjų atitinkamai sumažės. Taigi pensijų sistemos tokios, kokios yra dabar, nebegalės būti naudojamos. Taip pat kaipgi dėl žmonių su negale. Aš pritariu pranešėjai, kuris sako, kad dabar yra 50 milijonų neįgaliųjų Europoje, 41 procentas tų žmonių turi darbą, bet kaipgi dėl kitų 60 procentų, jais irgi kažkas turi pasirūpinti. Ačiū dabar ponas Pupak, Pupakis pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Ji pabandė išlaikyti pusiausvyrą tarp e, finansinio stabilumo ir pensijų sistemos tvarumo bei solidarumo. Šiuo metu um, trūksta darbo vietų, mažinami atlyginimai, kyla demografinių iššūkių ir aš manau, kad labai svarbu užtikrinti tvarias pensijų sistemas. Tai yra didžiulis iššūkis visoms valstybėms narėjams paskirstimas. Tai turėtų, perskirstimas, tai turėtų būti pagrindinis e, sistemų principas. Pagrindinę valstybinę pensijų sistemą galėtų papildyti ir antrosios bei trečiosios pakopos sistemos, bet vis tiek didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas pirmai pakopai. Taip pat e, aš manau, kad reikia atsižvelgti ne vien tik tais į pensijinę amžių, bet ir geografinius aspektus, e, darbo pobūdį ir taip toliau. Reikėtų skatinti žmonės kiek įmanoma ilgiau dirbti, reikėtų paskatų. Tačiau antra vertus tai neturėtų užkirsti kelio jauniems žmonėms susirasti darbo. Reikėtų tinkamos pusiausviras. Ačiū ponui Pupakis, dabar spontaniški pasisakymai. Iš karto jums norėčiau pasakyti, kad mes labai vėluojame. Komisijai skirtų klausimų valanda jau buvo sutrumpinta pusvalandžiu. 17 žmonių nori pasisakyti per spontaniškus pasisakymus, aš leisiu pasisakyti penkiems. Uh, įvairios frakcijos e, turėtų turėti galimybę pasisakyti. Visų pirma, žodis ponui Rubik. E, jo nėra, bet kai, jeigu jo nėra, ponė Mukačiševska dabar. Ačiū. Tai yra klausimas, kuris sukelia daug emocijų daugelį Europos šalių. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Nemanau, kad galima numatyti vienintelio pensijų modelio ir jo taikyti visose šalise. Tačiau susidurėme su krize ir taip pat ir demografinę. Tai reiškia, kad reikia reformuoti nacionalinės sistemas. Daug valstybių jau dabar sunkiai pajėgia finansuoti pensijas, o todėl iškyla solidarumo tarp kartų klausimas. Tačiau manau, kad pensijos turi būti paremtos poreikiu užtikrinti e, tam tikrus gyvenimo standartus pensininkams. Dabar vienai minutiai, ponia Plumf. domnule comisar uh, uh, doresc să mă refer la faptul că chiar la Ačiū pirmininkė. Komisarė, noriu pasakyti, kad net iš pat šios diskusijų pradžių uh, girdėjome, kad jūs, komisarė, kalbėti apie Europos socialinio modelio e, sėkmę ir na, vienas iš mūsų didžiausių pasiekimų iš tikrųjų yra lygios vyrų ir moterų galimybės. Aš labai tikiuosi, kad šis pranešimas e, taip pat labai aiškiai e, perteiks šią mintį. Ir bus aiškiai pasakyta, kad lygios galimybės turi atspindėti tinkamose pensijų sistemose. Noriu papriešti tris dalykus. Pirmiausiai turime įvertinti poveikį visuomeniai, kuri galėtų padaryti priemonės e, skirtos pripažinti darbui savo šalyje e, kad skaičiuojant pensijas visą tai būtų, darbų namuose, kadangi visą tai turi būti taip pat įtraukta, atsižvelgiama skaičiuojant pensijų sistemas. Komisija 113-2004 metų direktyvos 5 straipsnėje, pažiūrėjau, irgi užsiminė apie e, diskriminacijos klausimus. Mm, Pirminkė, pensijų sistema yra vienas iš kertinių ES e, elementų. E, labai svarbu, kad valstybės narės užtikrintų, kaip galima, aukštesnį pragyvenimo lygį šiai pensijai. E, be abejo, gal nesukursime Europinės pensijų sistemos, tačiau e, turime priimti sprendimus, kurie leistų užtikrinti e, deramą pensijų sistemų lygį valstybės narse ir taip pat priversti draudimo bendrovės pereiti prie bendresnio, labiau standartizuoto modelio iki 2013 metų. Norint spręsti problemas e, pensijų sektorijoje, turime nepamiršti, kad kalbame ne vien finansinės problemas, bet taip pat apie žmonių gyvenimus. Turime nepamiršti, jog mes turime sukurti e, pensijų sistemą, kuri užtikrina orius, orius pragyvenimo sąlygas ateityje. E, taip pat E, asmenys turi būti, asmenys turi būti sudaryta sąlyga e, savo pensiją persikelti iš vienos valstybės į kitą, e, kad galėtų sukurti tinkamas gyvenimo sąlygas tiek ten, kur jie dirba, tiek ir ten, kur jie pasirenka išeiti pensiją. Ačiū, panštrudė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš norėčiau pasiterauti, ar iš tikrųjų yra prasminga uh, kalbėti apie baltąją knygą ir nespręsti esminių dabar aktualių problemų. Man atrodo, kad e, svarbiausios problemos yra štai kokios labai skiriasi pensijinis amžius. Reikėtų imtis priemonių e, e, diskriminacijai sumažinti. Komisija turėtų imtis priemonių, turėtų kontroliuoti. Tai padėtų užtikrinti ir pensijų sistemų tvarumą. Antra, Reikia spręsti įmonių pensijų perkelimo problemą, reikėtų naujos direktyvos. Ši problema yra labai aktuali, nes mobilus darbuotojai praranda daug pinigų, praranda savo pensijus. Man atrodo, kad kalbėdami apie Baltąją knygą mes tiesiog švaistame laiką. Ačiū toliau, ponas Rubik. priekšsēdētāji. Cienējamie kolēģi. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos. Ekonominės krizės laikotarpiu ir taip pat dėl senėjimo visuomenės mes matome, kad įplaukos į socialinį biudžetą mažėja, pensininkų skaičius auga ir visą tai pakerta pensijų sistemos stabilumą. Dėl to mes turime pritaikyti šią sistemą, pakoreguoti ją, e, tam, kad jinai attiktų dabartinius iššūkius. Ir aš tikrai sutinku su komisaru, kuris e, kalbėjo apie tai, jog reikia e, toliau intensyviai plėtoti šį dokumentą ir gairės, tačiau aš taip pat manau, kad galėtumėm kalbėti apie būtinybę įsteigti socialinį fondą, panašų į sanglaudos fondą, kuris leistų pagelbėti pensininkams visose valstybėse narėse. E, kai jų pajamos yra per mažos ir kai valstybės biudžetas nebepajėgia uh, užtikrinti tinkamų pajamų uh, asmenims pasiekusiems uh, pensinį amžių. O tokių žmonių randasi vis daugiau. Ačiū, ponė Rubikai. Labai atsiprašau kitų, kurie prašė žodžio, bet nebegaliu jums suteikti, mes tikrai turime dabar pereiti prie komisijos atstovų pasakymo. Ačiū. Noriu pasveikinti visus komitetus, kurie dalyvavo šioje diskusijoje ir e, rengė, prisidėjo rengiant e, šį pranešimą. Aš suprantu, kad sunku atspindėti tiek įvairių e, politinių frakcijų ir įvairių tautų atstovų pozicijas, tačiau šiaip jau e, mes matome, kad pranešimas laukia platus palaikymo, tai yra aiškus signalas komisijai dėl tolesnių priemonių po Žalios knygos pasirodymo. Aš tikiuosi, kad kito mėnesio pradžioje e, bus e, išspausinta tam tikra santrauka, kur bus atspindėtos ir parlamentarų nuomonės. E, toliau 2011 metais, kaip minėjau jau anksčiau, turėtų pasirodyti balta knyga ir po jos tinkamas poveikio vertinimo dokumentas, kas vėlgi suteiks mums galimybių E, dalyvauti tolesnėse diskusijose dėl pensijų reformos. Aš jau dabar galiu informuoti, kad komisijos e, grupė dirbanti pensijų klausimais praeitą savaitę e, aptarė įvairias politinės galimybės, kaip e, galima būtų stiprinti Europos pensijų struktūros metmenys. E, buvo sutarta, kad reikia holistiškai vertinti pensijų reformų procesą ir to dalis būtų tolesnis dialogas su įvairiom suinteresuotom grupuotėm, e, kad būtų imamasi tam tikrų sektoriaus iniciatyvų, pavyzdžiui, tokias kaip apsauga nuo nemokumo, pensijų judumas E, geros praktikos kodeksų parengimas ir panašiai. Mes taip pat nusprendėme e, skirti ypatingą dėmesį e, lyčių lygybės dimensijai. Ir baltoje knygoje tai bus atspindėta daug išsameu negu žalioje knygoje. Taip pat galiu Jūs patikinti, kad nei žalia knyga, nei baltoji knyga neturėtų e, iš tikrųjų būti painiamas su kitais sakim, objektais, kurie plaukia šitoje europinėje dvie. E, iš tikrųjų mes kalbame apie e, E, įvairovė ir e, įvairovė yra svarbi daugelį ES sektorių sričių, tarp kita ko ir demografinė situacija taip pat labai skiriasi visų valstybėse narėse ir su to susiję papildomas rizikos, kadangi rengiant e, pensijų schemas, atsižvelgiant į finansų rinkos ir darbo rinkos pokyčius, ateitie mes be abejo turime atsižvelgti į tokią būtinybę, kaip, sakysim, būtinybę sukurti darbo vietas neįgaliesiems, e, vyresniams žmonėms ir panašiai. E, pone ir ponios, be abejo, mes e, ir toliau tikime su jumis bendradarbiauti su Europos parlamentu, su komitetais šią svarbę temą. Ačiū labai. Ačiū. Na ir pačiai pabaigai vėl suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Omeruitin. Ačiū. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir taip pat pasisakyti. Aš turėčiau pasakyti, kad kai kurie kolegos pateikė pastabų, kurių aš nesupratau. Panas Dimitris sakė, kad yra tokių problemų, kurias mes norime išspręsti europiniu lygiu, tačiau tai netiesa. Pagrindinis principas yra solidarumas. Buvo paminėta ir tokia problema, kuri yra susijusi su ekonominiu valdymu. Mes norėtumėm, kad kiekvienas darytų tai, ką gali geriausiai. Ir tokie subjektai turėtų būti įtraukti į ekonominį valdymą. Nereikėtų vienų skriausti kitų sąskaitą. Galbūt viena iš kalbėjusių kolegių neskaitė mano pranešimo, bet vis tiek norėjo pasisakyti. Aš jau kai kuriems kolegams anksčiau padėkojau, pavyzdžiui, ponui Gutieras, bet ačiū ir kitiems kolegoms, kurių sąrašas ką tik buvo perskaitytas. Taigi, ačiū Jums visiems už tai, kad būtent Jūs šį E, pranešimą sukūrėte tokį, koks jis yra dabar. Man atrodo, kad buvo atlikta iš ties puikia analizė, kai kurie klausimai liko atviri, jie yra susiję su valstybėmis narėmis. Manau, kad e, vis dėlto, nepaisant to, mes e, tikrai padedame komisijai ir tikiuosi, kad komisija parengs puikią baltąją knygą. Uh, ir aš tikiuosi, kad parlamentas parems šią baltąją knygą. E, dosie yra labai sudėtingas, bet aš manau, kad e, šis pranešimas bus patvirtintas. Ačiū. Diskusiją tuo ir baigiame. Balsavimas įvyks rytoj vidurdienę. Norėčiau priminti tiems, kuriems šiandien nepavyko pasisakyti, jūs galite